kuris susiklostė prieš per pastarosius porą metų ir mes ir toliau stebėsime padėtį. Dėl septinto straipsnio procedūros Lenkijoje ir kaip taryba nagrinėja šį klausimą. Jūs žinote, kad pirmininkaujantį valstybę negali užbėgti už akių tarybos diskusijoms arba procedūros rezultatams. Visi teisėkuros procesai Lenkijoje yra stebimi, kad taryba galėtų susidaryti visapusišką ir naujausią vaizdą apie padėtį. Ir tuo remdamasi m, mm, priimti sprendimus. Ačiū. Danke. Zum Abschluss der Aussprache. Dėkoju. Penkios frakcijos pateikė rezoliucijos projektą pagal septintąjį straipsnį dėl klausimų, dėl Lenkijos ir dėl Vengrijos. Tuo šią diskusiją baigiame. Balsavimas dėl rezoliucijos projekto vyks rytoj. Na, o dabar mes pereiname prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl bylos iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piknaudžiavimo ES lėšomis ir galimo interesų konflikto atnaujinimas. Pirmiausia, tarybos. Suteiksiu žodį tarybos atstoviai, poniai Brniač. E, dar kartą dėkoju, pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. Noriu patikinti Jūs, kad taryba uh, E, labai stengiasi užtikrinti, kad ES lėšos būtų naudojamos tinkamai pagal taisyklės ir kad būtų paisoma tinkamo finansų valdymo principų. Aš žinau, kokie kaltinimai buvo mesti Čekijos žiniasklaidoje e, Čekijos ministrui pirmininkui, kalbama apie e, ES subsidijų ir struktūrinių ir investicijų fondų naudojimą. Ir aš suprantu, kad Čekijos institucijos tyria šį atvejį. Jūs turbūt suprantate, kad taryba negali komentuoti nacionalinių lygių vykstančių tyrimų. Ir norėčiau akcentuoti, kad labai svarbu visų pirma teisminėms instancijoms leisti atlikti e, tinkamai darbą. Ir kaip buvo sakyta plenarnėme posėdėje gruodžio mėnesį, komisija atliko auditą ir išklausysiu, ką šiandien mums pasakys komisija. Galiu Jūs e, patikinti, kad mes sutinkame, jog labai svarbu uh, taikyti griežtus mechanizmus, e, siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ir pasirūpinti, kad lėšos būtų išleidžiamos tinkamai ir teisėtai. Todėl taryba labai remia įvairias iniciatyvas, kurios stiprina ES finansinių interesų apsaugą. Pavyzdžiui, pritarėme Europos prokuroro institucijos steigimui, ta institucija pradės veikti šiemet, taip pat pritarėme direktyvai dėl e, E, finansinių interesų apsaugos taikant baudžiamąją teisę. Ir nors aš negaliu pateikti tarybos požiūrio į e, konkrečius e, tariamus korupcijos atvejus, labai atidžiai klausysiuos jūsų diskusijų. Ačiū. Dėkoju. Dabar komisijos vardu kalbės komisaras Sinkevičius. Pirmininkė, gerbim parlamento nariai, labai ačiū už suteikta galimybė pristatyti komisijos nuomonę apie šį klausimą. Aš norėčiau labai aiškiai pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, komisija visiškai netoleruoja sukčiavimo ar neteisingos lėšų panaudojimo. Antras dalykas, komisija visuomet labai atidžiai seka informaciją apie nusiskundimus susijusius su interesų konfliktu visose valstybėse narėse. Trečias dalykas, komisija ėmėsi rimasi plačių studentų veiksmų e, dėl Čekijos Respublikos ir galimo interesų konflikto išsprendimo. Kokie yra faktai? Vyksta dabar auditas komisijos tarnybos atliko auditas sausį ir vasarį 19 metais e, Čekijos Respublikoje. Auditai yra susijęs su Europos e, regionės plėtros fondu, socialiniu fondu ir žemės ūkio fondu kaimo plėtrai. Šiuo metu procedūra yra skirtinguose etapuose audito. Socialinio fondo, regioninės plėtros fondo auditai dabar baigti ir e, antrasis etapas prasidėjo ir e, e, dėl Europos regionės plėtros fondo ir socialinio fondo dar visos procedūros nebaigtos, čia kiek pateikti informaciją. Ir informacija, kol nesibaigė procedūra yra konfidenciali, tai yra kol komisija neprimė galutinio sprendimo. O dėl antrojo, tai yra susijęs su antruoju etapu, į kurį sureaguos komisija. E, komisija atitinkamai valstybei nariai pranešė apie ankstyvasias išvadas tam, kad būtų galima išvengti konfliktų interesų ateityje. Vyksta prieštaravimo procedūra ir toliau bus susitinkama dišalių pagrindų su Čekijos valdžia. Dėl visų fondų, ko iki 24 mėnesių gali užtrukti, kol bus priimtos priemonės, e, galimas korekcinės priemonės ir komisija turi užtikrinti sąžiningą, gyvybingą procesą buvęs komisijos narys Otingeris, dabartinis komisijos narys e, Hanas, su biudžeto kontrolės komitetu uždarėme posėdėje pasidalijo mūsų turimą informaciją. Ir dėl konfidencialumo taisyklių aš negaliu šiandien kalbėti apie audito išvadas. Norėčiau Jūs patikinti, kad kol tęsiasi auditas, es biudžetas visiškai apsaugotas pagal struktūrinių investicinių fondų finansavimą, neskirta jokių lėšų projektams, kurie gali būti susijęs su uh, galimų interesų konfliktų ir komisija taip pat negražina čekiai lėšų e, projektams, kurie e, e, gali taip pat būti susiję su interesų konfliktu. Dabar dėl taip vadinamo gandrališio projekto keletą žodžių komisija greitai sureagavo raginimus atlikti tyrimą dėl sukčiavimo susijusiu su tuo projektu ir Olafas atliko tyrimą ir 17 metų rūp, rugsėjį Olafas po tyrimo rekomendavo sugražinti visas sumas Europos Sąjungai. Ir uh, Taip pat vyksta nacionalinis teisminis tyrimas, e, kuriame atsižvelgiama į Olafo sprendimą. Siekiama bus susigražinti lėšas iš e, naudos gavėjo ir taip pat siekiama, kad nenukentėtų nei nacionalinis, nei ES biudžetas. Bet e, tyrimas tolesnis yra Čekijos valdžios teisminių institucijų kompetencijos dalykas. Komisija taip pat gilinsis į E, kaltinimus, kad kitose valstybėse narėse e, egzistuoja interesų konflikto atveju ir bus siekiama, kad įgyventos bus, būtų visos priemonės, kurios yra susijusios su interesų konflikto užkirtimu. Dėkuoju. Pirmasis kalbėtojas pagal sąrašą yra ponas Zdechovskis. Pirmininkė, komisarė, gerbėmieji tarybos atstovai. Ši diskusija susijusi su tyrimais ir audito procedūromis. Tačiau pabandykime pamastyti bendresnėmis kategorijomis. Kas yra ES principai? Komisaras Hanas jau nesikį yra garantavęs, kad visiems yra taikomos vienodos taisyklės ir vienodos teisės. Papasakosiu, kaip yra Čekijoje. Jeigu padaroma kokia nors klaida to dėl finansavimo, dėl pasinaudojimo fondų lėšomis, iškart įsijungia kontrolės mechanizmai, iškart yra tikrinama. Jeigu pažeidžiama Čekijos teisė, yra atliekamas tyrimas, tačiau viso to nebuvo daroma. buvo priimta tokia nauja taisyklė ir tas pats asmuo dalyvavo rengiant tą įstatymą, tą reglamentą kažkada. Ir dabar, kai reikia jį pritaikyti jo atžvilgiu, tai yra neįman, to yra neįmanoma padaryti. Taryba sako, nesikišinti į dabartinės tyrimus ir į visas procedūras. Mes, žinoma, gerbėme tokią poziciją, tačiau mes norime išgirsti aiškiai, ar premjeras, kuris remiantis audito rūmų pranešimu, atsako už biudžetą, ar jis turi teisę apskritai gauti tą paramą ir būti tas verslininkas. Man atrodo, aš turėjau pusantros minutės, nežinau, kodėl man jau baigėsi kalbėjimo laikas. Ačiū. Toliau ponia Volters. Yes, In... Ačiū. Lapkričio mėnesį daugiau nei 200 tūkstančių žmonių išėjo į gatves ir surengė demos, demo, demonstraciją prieš ministrą pirmininką Babičių Prahoje. Vėliau ministras pirmininkas teigia, kad demonstracija ir taip pat Europos komisijos vykdomas tyrimas yra nedemokratinio sąmokslo prieš jį dalis. Aš e, atmetu tą juokingą samokslo teoriją. Komisija atlieka savo teisėtą ir demokratinę pareigą, ypač savo pareigą Čekijos piliečių atžvilgio, jie prašo teisingumo. Ir gruodžio mėnesio komisijos auditas yra sausas ir jame pateiki, pateikiami faktai ir sakoma, kad ministras pirmininkas naudojasi mokesčių mokėtojų pinigais siekdamas praturtėti. Ir tie milijonai turės būti gražinti. Ir Mums reikia naujo teisinės valstybės mechanizmo, kuris yra siūlomas ir reikia ir institucijos, kurie galėtų remtis ES. Taigi paremkime Čekijos piliečius ir taip pat pasistengkime, kad e, biudžetas e, būtų neprieinamas autokratams. Aš dabar ponė Šarancova. Michael. Děkuji, pane předsedající. E, kdo mne... Dėkoju, pirmininkė. Daug kas kolegų mane pažįsta ir žinote, kad aš niekada neprieštaravau konstruktyviai diskusijai jokių klausimų. Bet jeigu būt, norime konstruktyvios diskusijos, reikia solidaus pagrindo, o dabar to pagrindo nėra. Yra tik įspūdžiai, yra iš anksnės nuostatos, yra kažkokie asmeniškumai, nuomonės ir panašiai. Mes perkeliam Čekijos vidinę politinę diskusiją į Europos parlamentą. Komisija ir audito rūmai turi kažkokius standartinius procesus ir jie taip pat pagal tuos standartinius procesus komunikuoja su Čekijos Respublika. Čekijos institucijos atlieka savo darbą, dirba taip, kaip turėtų dirbti, be jokių iš ankstinių nusistatymų ir šitas procesas tęsis toliau, nepriklausomai nuo to, ar šita diskusija parlamente vyks ar ne. Ką tai reiškia? Šitas klausimas, kurį įtraukėme į darbo tvarkę, iš esmės yra nepagristas ir to daryti visai nereikėjo. Šitas, šita diskusija, kuri vyksta, yra politinė ir tai tiesiog tam tikrų kolegų iš Čekijos e, veiklos pasiekmi. Europos parlamentas įtrauktas į Čekijos Respublikos vidaus diskusijas. Tai netinkama ir mums tai tikrai garbės nedaro. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau kalbės ponia von Kramon Taubadel. Gerbiamas pirmininkė, kolegės ir kolegos. Čekijoje susiformavo nerima kelinti situacija. Andrė Babič yra vienas iš turtingiausių Čekijos žmonių. Jis nusprendžia e, Čekijos politikos klausimus, lygiai taip pat sprendžia dėl to, kaip jis e, kaip gali būti panaudotos e, struktūrinių fondų lėšos ir pats iš to turtėja. Tai yra aiškus interesų konfliktas. Bet tai nėra problemos priežastis, tai yra tik tai simptomas. Šitas žmogus yra prikišęs nagus prie visų sričių savo šalyje - ir žiniasklaida, ir ekonomika, ir netgi kitose valstybėse narėse jis turi daug ekonominių interesų, be kita ko Slovakijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje. Jis yra vienas iš daugelio tų oligarchų, kurie įgyjo savo turtus naudodamiesi ES pinigais. Labiausiai šokiruoja tai, kad mes net nežinome, kokiu, kokiu mastu Babičius, Babičius ir jį panašus oligarchai pasinaudojo ES lėšomis, nes nei valstybės narės, nei komisija juo labiau neturi pakankamai informacijos ir negali pasakyti ir atsekti, kur galų gale patenka pinigai iš Žemės ūkio fondo, iš kitų struktūrinių fondų. Dėl to mums reikia kuo greičiau sukurti naują, daug skaidresnę sistemą kad ES pinigai nepatektų į netas kišenes. Jeigu mes neatversime informacijos apie naudos gavėjų turtinę situaciją, tai nieko nebus. Ir tas niekada neįvyks tol, kol mes nedarysime tikrai didelio spaudimo, tol, kol nepamatysime, kas iš tikrųjų yra žemės savininkai, kurie gauna paramą. ES parama iš tikrųjų labai pakeitė santykius žemės ūkyje. Ir paaiškėja, kai įsigilini, kad, nu, kad dėl privatizavimo ir kitų reiškinių naudos daugiausia turėjo ne konkretus žemės ūkyje, sakykime, dirbantis asmenys, bet politikai, kurie pasinaudojo tą sistemą ir neteisėtai praturtėjo. Ir kai kuriuose valstybėse narėse situacija yra dar blogesnė, kadangi ES pinigai patenka tik į kelių turtingųjų kišenes ir apeina tuos, kurie iš tikrųjų dirba ir kurie iš tikrųjų turėtų pasinaudoti ES paramą. Dėkoju. Sako pirmininkas toliau ponas David. Nejsem příznivec e, premjera České republiky Andreje. Aš nesu ministro pirmininko Babišau e, gerbėjas tačiau turiu pasakyti, kad jis studijavo e, prestižinėme tarptautinės priekybos e, fakultete, jis vėliau stojo į, į komunistų partiją, bendradarbiavo su slaptosiomis tarnybomis po 1989 e, metų, kai vyko privatizacija, jis sugebėjo užgrobti didelius e, pramonės pajėgumus maisto gamybos, žemės ūkio srityje. Taip pat e, vėliau įsigijo ir kažkiek e, čekijos žiniasklaidos. Jis yra labai sumanus verslininkas ir kadangi jo konkurentai nebuvo tokie sumanus, tai sugebėjo, jis sugebėjo 2013 metais patekti Čekijos parlamento, vėliau ir į vyriausybę. Po visuotinių rinkimų jis tapo ministras pirmininkas ir jo įmonės gavo daug ES lėšų. Opozicija mm, privertė jį įmonės sudėti į vadinamąjį patikos fondą. Jis naudojasi savo privilegijomis, E, siekdamas naudos savo įmonėms. Jis taip pat įsteigė įmonę, kuri veikia pramogų sektoriuje. Tai turbūt yra neetiškas e, elgesys, bet e, dėl to sprendimą turi priimti teismas. O kalbant apie demonstracijas, kurias remia ir pozicija, jos kainuoja daug pinigų. Tačiau Iš tikrųjų, palankumas ministrui pirmininkui netgi išaugo ir jis e, lai, vėl, dabar vėl laimėtų rinkimus. Iš tikrųjų, visą tai lemia ES sistema, ji sutikė galimybę kor, progų korupcijai. Ir vietoj rinkos taisyklių mes turime sistemą, kuri yra priklausoma nuo ES paramos ir kuri tik skatina tokią padėtį. Ir Manau, kad klausimų sprendimas politinių lygių yra totalitaristinis metodas, o būtent tuo mes dabar ir užsijimame. Ačiū dabar, ponas Omaržiai. Ačiū, ponė komisijos nary. Na, kalbame apie korupciją naudojant ES lėšas. Ir e, aš esu e, regioninės plėtros komiteto pirmininkas ir aš e, manau, kad reikia nenuilstamai kovoti su korupcija naudojant struktūrinius fondus, kadangi tai lemia mūsų politikos patikimumą ir taip pat tai lemia pasitikėjimą Europos institucijomis. Ir šioje kovoje jūs tikrai galite tikėtis, kad aš būsiu jūsų pusėje. Ir, ir mes tikrai jūs remsime, kad būtų imtasi veiksmų, kai kyla interesų konfliktų tai, kai vyksta sukčiavimas ir korupcija Čekijoje. Mes dabar jau turime Europos prokuratūrą, kuri mums padės pagerinti šią kovą ir generalinė prokurorė bus paimta, pa, pa, paskirta ponia Kovač ir e, ji e, turės e, kovoti, vykdyti tą kovą ir mes taip pat turime siekti Europos prokuratūros biudžetinės nepriklausomybės, e, nes Europos prokuratūra nebus nepriklausoma ir negalės įgyvendinti savo tikslų, jeigu gaus, negaus tinkamų lėšų, kurių reikia, kad ji galėtų tinkamai kovoti su sukčiavimu BŽUP srityje, struktūrinių fondų srityje ir taip toliau. Dėkoju. Toliau kalbės ponia Holmeier, kur yra biudžeto komiteto pirmininkė. Pirmininkė, komisarė, pirmininkaujantį šalyje, kolegės, kolegos. Ši diskusija, ponia Harantsova, nėra tik Čekijos vidaus reikalų perkelimas į Europos parlamentą. Aš norėčiau paaiškinti ir poniai Taubadėl. Man netiek svarbu, kaip veikia teisingumo sistema Čekijoje. Mes dėl to neturim jokių problemų, mes dėl to ir neginčijame, bet mes norime paklausti komisijos ir tarybos štai ko. Visų pirma, ES lėšos neturi patekti į oligarchų rankas, jos negali skatinti oligarchinių struktūrų susikūrimo. Tai yra aiškus interesų konfliktas, 61 straipsnis. Tai yra mums reikia antioligarchinių teisės aktų ES. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kiek Europos lėšų gali gauti vienas asmuo per metus arba per vieną finansinio planavimo laikotarpį. Reikia paskaičiuoti. Jeigu vienas žmogus per tiek laiko gauna milijonus, šimtus milijonų, o kitas galbūt penkis tūkstančius, tai apie ką mes tada kalbame? Pone Inse Evi. Dėkoju. Bylos atnaujinimas Čekijoje yra labai svarbus dalykas. Mes negalime naudoti mokesčių mokėtojų pinigų apgavystiai ir korupcijai skatinti. Reikia, kad šitas procesas galų gale įgytų, įgautų kažkokias pasiekmes. Turime diskutuoti apie tai, bet turime visų pirma kalbėti apie didesnę problemą apie korupciją ES apskritai. Čekijos pavyzdys yra tik vienas pavyzdys visoje korupcijos, tame korupcijos kontekste, kuris egzistuoja ES. Tai yra kartu ir piliečių teisų pažeidimas. Dabar komisija turi imtis veiksmų, turi atlikti savo darbą ir ištirti šiuos atvejus iki galo. Mes norime tokios Europos, kurioje nebūtų korupcijos, kurioje vyrautų solidarumas ir teisingumas. Mūsų pinigai neturi patekti į turtingų oligarchų rankas. Mes turime netoleruoti korupcijos. Nulis tolerancijos korupcija yra pagrindinis principas. Ačiū. Kolega, toliau kalbės ponas Knotik. Dėkuoju. Ministras pirinkas Babišas E, pradėjo įkūrė savo judėjimą 2011 metais. Jis sakė, kad kovoj, norėjo kovoti su korupcija. 2008 metais jam buvo suteikta dotacija, o teismo byla pradėta 2015 metais. Du e, buvo kaltinamieji e, tuo metu, paskui buvo sustabdyta byla. O komisija ir valstybė narė e, aiškinasi dėl galimo interesų konflikto. E, sakoma, kad nereikia politizuoti šio klausimo. E, ministras pirmininkas perdavė savo įmonės patikos fondui, bet nesutarima, kaip apirėžti interesų konfliktą. Europos parlamentas taip pat dalyvauja įsivėlęs yra į vidinės diskusijas ir tai kenkia Čekijos Respublikai. Dėkoju dabar Miklas Peksa. Ponios ir ponai, po diskusijų apie Lenkiją ir Vengriją sunku ką nors naujo pasakyti, tačiau aš manau, kad Andėjus Babišas uh, jo ateis rodo, kad atėjo laikas pakilti. Mes turime galvoti apie mūsų mechanizmus, kurie leidžia mus kontroliuoti finansinius rautus Europos Sąjungoje. Matome, kad tie mechanizmai negeri, netinkami. Tas žmogus perdavė savo įmonės patikos fondui, bet per savo giminės vis viską ir toliau e, kontroliuoja ir bet ką gali atšaukti bet kada. Taigi pats primityviausias triukas panaudotas. Na, tai yra paprasčiausio sukčiavimo pavyzdys, bet kitas dalykas, jam priklauso e, viena iš didžiau, vienas didžiausių ekonominių subjektų Čekijos Respublikoje ir jisai gauna labai nemažai europinių lėžų ir naudoja jas e, didinti savo įtaką iš šalyje ir išlaikyti savo pozicijai. E, Per e, Agrofert e, finansuojama yra jo politinė kampanija, e, jo jį palaikančių, per jį palaikančius Europos parlamento narius ir kitus yra veikiama. Taip pat E, reikia, e, tai susijęs su kitais verslininkais ir politikais veikiančiais kitose šalyse. Mums reikia rimtų priemonių, reikia vienbalsiš vieningumo, bet oligarchai gina vieni kitus ir negalime nieko padaryti. Toliau ponas Blaško. Dėkoju už suteiktą žodį. Pirmininkė, kolegos. Čekijos piliečiai jau pavargo nuo tų nuolatinių kalbų apie ministrą pirmininką Babišą. Kuo daugiau kalbėsime apie e, šios dalykus, tuo labiau rems e, rinkėjai. Palikime viską Čekijos teismams, tegul jie nusprendžia, kaip viskas yra iš tikro. Niekas negali rūti pirštų į poną Babišą ir sakyti, e, tu esi kaltas. Ta turi nuspręsti Čekijos teismai ir jo rinkėjai. Ar nebėra kitų svarbių klausimų, kuriuos galėtume svarstyti? Tik šis Europos parlamentas pasisako už lyčių lygybę, todėl norėjau paprašyti įkurti komitetą, kuris tirtų Europos komisijos pirmininkės van der Leyen veiklą. Ne ji taip, yra įtariama interesų konfliktų savo šalyje, įsivėlusi interesų konfliktą savo šalyje. Ir tas komitetas turėtų atlikti atitinkamą tyrimą ir reikėtų uh, pademonstruoti politinę atsakomybę. Dėkoju. Toliau ponas Flanagan. Dėkoju. Kažkuris, na, jis, man atrodo, panas Rin sakė, kad mes esame nusistatę iš anksto. Aš tikrai nesu prieš nieką nusistatęs, galiu patikinti jūs. Aš noriu tik tai e, to, kad kažkur nuklytę pinigai būtų sugražinti. Čia jokio nusistatymo nėra. Žmonės, kad gali sumokėti mokesčius, turi taupyti. O mes turime užtikrinti, kad tie e, pinigai būtų mokami tiem žmonėms, kurie turi, kurie turi juos gauti. Įvairios taisyklės daugiametinė finansinė programa padarė taip, kad piliečiai nebetiki, kad pinigai skiriami tiems, kuriems jų reikia. Mes negalime, aišku, kiekvieno bendros žemės ūkio politikos centro sukontroliuoti valstybėse narise, bet galime sukurti sistemą per dabartinį peržiūros procesą ir užtikrinti, kad e, pinigai sunkiai nukryps teisėtai ar neteisė, nes dabar e, pinigai labai dažnai yra e, nusukami ne ten, kur turi ir E, skiriami ne tiems, kurie turėtų gauti ypač dėlės subsidijos. Ponas Marešan, dėkui pirmininkė, komisijos narim ministrė. ES lėšos, tai lėšos, kurias įmoka ES biudžetas žmonės ir mūsų kaip ES narių prievalė užtikrinti, kad pinigai būtų atsakingai naudojami ir deramai bet koks interesų konfliktas ar neteisingas lėšų panaudojimas e, e, yra labai rimtas nusižygimas, ypač jeigu e, tuo įtariamas ministras pirmininkas. Neteisingas mokesčių mokėtų pinigų naudojimas yra nepriimtinas. Mes turime pirmiausia siekti, kad būtų sugražintos lėšos, kad visos tos lėšos, dėl kurių vyksta tyrimai, būtų su gražintas į ES biudžetą. Dėl to turime Europos prokuratūrą, Olafą, kuri turi užsimti tokiamis rimtomis bylomis. Pono Babišo įmonė turi gražinti tas lėšas. E, ne, Europos, e, ne Čekijos piliečiai turi būti atsakingi už e, tų lėšų gražinimą ir visus atvejus reikia ištirti. Taip pat reikia pademonstruoti politinę atsakomybę. Žinome, kad Renew frakcija, kuris e, yra pono Babišo frakcija, taip pat e, turi veikti atsakingai. Dėkuoju dabar ponas Liberatskis. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. E, komisijos nariai. Man susidaro įspūdis, kad taryba priejo prie išvados, jog jei nerūpi šis klausimas. Komisijos narys pristatė visą procedūrą ir savo pasakymo pabaigoje jisai paminėjo tai, kad dar 24 mėnesius gali užtrukti visa procedūra. Tai yra pernelyg ilgas laiko tarpas. O ką parlamentas daro? Jis ragina imtis veiksmų. Visą tai susijęs su pinigais, konkrečiai su pinigais. Mes nekalbame dabar apie politiką, ar pinigai naudojami teisingai ar neteisingai. Jeigu neteisingai, tai tuomet jie turi būti sugražinti. Ir ne Čekijos teismas turi nuspręsti dėl to, bet atitinkamos ES institucijos. O dabar mums sako, kad ministras pirinkas Babišas yra patyręs vežlinkas. Puiku. Dabar ponas Kūs. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju ir komisijai, kad taip droviai pasisakė šiuo klausimu. Ar tai dėl tų priekaištų, kurie čia buvo išreikšti Babič atžvilgiu. Jau vyksta įvairūs tyrimai, ir reikėtų pirmiausia palaukti, kuo tie tyrimai baigtis, baigsis. Mes negalim iš anksto pasmerkti to žmogaus. Jeigu nelauksime, kol baigsis tyrimai, tai iškart susilauksime priekaištų, kad visa šita diskusija vyksta tik iš pavydo. Galbūt ponas Babičius iš tikrųjų yra pavar, išvardinęs ne vieną tokį gana kontroversišką klausimą. Yra Jis laikosi kitos nuomonės dėl migracijos, dėl sienų, dėl biurokratijos ir panašiai. Ir tai daugam nepatinka. Aš manau, dabar mums reikėtų būti kuklesniems, reikėtų palaukti tyrimo pabaigos ir tada paklausti savęs, ar tikrai mūsų taisyklės yra geros, ar nereikėtų jų keisti, o galbūt reikėtų apskritai atsisakyti tos subsidijavimo sistemos. Ačiū. Toliau, sako pirmininkas, kalbės ponas Savarma. Dėkoju, pirmininkė taryba, komisija. Aš prašau jūsų atidžiai klausyti to, ką aš sakau. Šita, šitai, kas čia vyksta, yra labai žalinga ES. Tai žaloja ES viešą įvaizdį. Babičiaus atvejis, kalbant teoriškai, nėra vienintelis atvejis. Jis yra tiesiog labai didelių apimčių atvejis. Mes žinom, kad šis asmo yra oligarchas. Ir visa ši istorija yra ne vien apie babučių. Jeigu 61 straipsnis finansų reglamento nėra pakankama, pakankamas pagrindas įvertinti jo veiklai, tai tada reikia keisti tą reglamentą ir kuo greičiau. ES galų gale turi gauti konkrečius instrumentus, kuriais galėtų tokias, įveikti tokias situacijas. Ir mes turime šios veiklos imtis. Ačiū. Danke vielmals. Ich sehe momentan nicht im Raum. Dėkoju, sako pirmininkas. Nematau kolegos Čiuhodarų salėje, nebent jis būtų persėdęs į kitą vietą. Jeigu ne, tuomet prašysiu pasisakyti ponios Angelika Vincich, kuri yra naujoji delegacijos vadovė EPP frakcijoje. Gerbiami kolegos, gerbiamos kolegės, melas korupcija Europoje yra netoleruotini, nes mes negalime to už tai atsakyti savo mokesčių mokėtojų akise. Jeigu šitas ponas Babičius iš tikrųjų toks E, vers, toks didelis verslininkas, tai gali būti, kad jis įsivelia į interesų konfliktus. Aš, būdama verslininkė, nes esu tokia, esu, man yra visiškai aišku, kad savo politinės veiklos metu aš negaliu dalyvauti jokiose viešuose konkursuose, kur, į kuriuos yra kažkaip įtraukti subsidijų pinigai. Ir mūsų bundeskancleris Sebastianas Kurcas tikrai uh, netoleruotų nei vieno politiko tokio pobūdžio komercinės veiklos naudojantis viešosiomis lėšomis. Aš manau, kad lėšas reikėtų gražinti ir padaryti tą kuo greičiau, o dėl politinių pasiekmių nuspręs Čekijos piliečiai artimiausioje ateityje. Ačiū. Dėkojame kolegiai. Toliau kalbės ponas Bogovič. Ačiū. ES lėšų ir fondų skaidrus naudojimas yra ne, kiekvienos, ne tik kiekvienos valstybės, bet ir visos ES reikalas. Apie šį klausimą beje rašė jau ir New York Times. ES regionų ir struktūrinių fondų lėšos neturi patekti į oligarchų rankas. Tai yra pinigai, kurie turi remti šeimininės įmonės, vidutinį ir smulkų verslą. Todėl aš remiu idėją, kad lėšos būtų gražintos, bet to pasisakau už aukščiausių, didžiausių e, ribų ir lubų įvedimą, kad sumos būtų apribotos taip, kad oligarchams jos nebūtų net aktualios ir kad jos patektų tiesiai į smulkaus ir vidutinio verslo, į šeimininio verslo rankas. Mūsų turimas lėšas turime panaudoti teisingai, nes neteisingai panaudojamos lėšos mus, mums tik kenkia. Ačiū, toliau kitas kalbėtas pospišil. Ponios ir ponai, mes kalbam apie Andrė Babič čia ir tai yra teisinga. Šitas žmogus pasinaudojo vieni didžiausią ES paramą visoje Čekijoje, tai yra Europos mokėčių mokėtojų pinigai. Todėl visiškai logiška, kad mes apie tai čia kalbame. kalbame. Tai yra visiškai normalus procesas ir mes negalime sakyti to paties apie tą faktą, kad vienas iš turtingiausių Čekijos žmonių pasisavina pinigus, kurie yra skirti smulkiam ir vidutiniam verslui, uh, skurstantiems regionams ir šeimininėms mažoms įmonėms. Ištirkime šitą klausimą, ištirkime jį iki galo ir sąžiningai ir pasakykime aiškiai, kas yra neteisinga, kas buvo padaryta neteisingai, kaip tas premjeras Čekijoje įsivėlė į tą interesų konfliktą, kiek jis iš to uždirbo ir panašiai. Visa tai turi būti įvardyta aiškiai, galiausiai Čekijos teisingumo sistema priims reikalingą sprendimą, bet mes turime neleisti, kad tokie atvejai pasikartotų ateityje. Ačiū. Toliau pereiname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Ir pirmoji ir vienintelė kalbėtoja yra ponia Šoidrova ponios ir ponai, Aš esu iš Čekijos ir tikrai nesu labai suinteresuota diskutuoti nuolat vėl ir vėl mūsų premjero Babičiaus reikalus. Bet aš suprantu ir tą poreikį susigražinti Europos fondų kontrolę. Šita problema Tai yra neteisingo pasinaudojimo ES lėšomis problema, čia yra tik tai vienas pavyzdys, jos problema yra platesnė. Mes žinome, kad dalis lėšų buvo gražinta ir ES biudžetas ir Čekijos biudžetas vienu atveju nenukentėjo. Bet aš labai gerai atsimenu pono Babičiaus žodžius, cituoju, aš su šiuo projektu nesusijęs, aš nieko nežinau apie jį. Ir tik po tyrimo jis staiga prisiminė, kad vis dėlto tas projektas jam priklauso ir kad tai yra jo nuosavybė. Taigi negalime užverti akių, turime aiškiai ištirti šį atvejį. Europos biudžetas turi būti ginamas ir juo negalima piknaudžiauti. Ačiū. Dėkoju kolegė sako pirmininkas, o toliau komisijos vardu kviečiu pasisakyti komisaras Inkevičių. Na, visų pirma, baigdamas noriu labai aiškiai akcentuoti, kad komisija taiko nulinės tolerancijos principą sukčiavimo arba piknaudžiavimo ES lėšomis atvejais. Aš žinau, kad šis parlamentas visapusiškai remia komisiją įkovojant su korupcija struktūriniuose fonduose. Turime pasirūpinti, kad viešosios lėšos būtų tinkamai išleidžiamos. Noriu priminti, kad komisija 2018 m. gegužės mėnesį pateikė pasiūlymą dėl ES biudžeto e, apsaugos, jeigu valstybėse narėse pažeidžiami teisinės valstybės principai. Tame pasiūlyme yra numatytas mechanizmas, kuris leistų sumažinti arba sustabdyti finansavimą, jeigu pažeidžiami teisinės valstybės principai. Pavyzdžiui, jeigu yra piknaudžiavojama lėšomis arba neleidžiama taikyti kontrolės mechanizmų lėš, piknaudžiavimo lėšomis atveju. Taip pat jeigu yra priimami neteisėti valstybinių institucijų sprendimai ir taip pat jeigu nėra pakankamai teisės gynimo priemonių, kai negyvendinami teismų sprendimai arba kai nėra netliekami pakankami tyrimai, netliekamas baudžiamasis persekiamas ir netaikomos sankcijos už įstatymų pažeidimus. ES privalo saugoti E, biudžetą ir mes netoleruojame jokių piknaudžiavimų lėšomis ir kalbant apie Čekiją, ES biudžetas buvo apsaugotas, nebuvo išmokamos lėšos iš biudžeto ar struktūrinių fondų ar investicinių fondų e, projektams, e, kurie gali būti susijęs su interesų konfliktais. Kalbant apie kaimo plėtros fondą, komisija nekompensuoja Čekijos institucijoms lėšų skirtų projektams, kurie galbūt susiję su interesų konfliktais. Kalbant apie baudžiamą iki persekiojimą ir mm, vykstantį tyrimą, tai yra išimtinė Čekijos institucijų kompetencija. Ir kad, kai, e, kadangi Čekijos institucijos pašalino projektą iš ES finansavimo, tai poveikis ES biudžetui nebuvo padarytas. Ačiū uždėmesi. Thank you very much. Grazie mille. Ačiū. Ačiū. Pirmininkas padėkoja ir lietuviškai. E, dabar tarybos vardu valstybės sekretorė ponia Brniač. Gerbėmėjai parlamento nariai, ponios ir ponai, noriu dar kartą akcentuoti, kiek daug reikšmės taryba skiria e, ES finansinių interesų apsaugai ir būtinybei užtikrinti, kad te, lėšos būtų išleidžiamos tinkamai ir teisėtai. E, atliekami tyrimai yra nacionalinių prokurorų, teisėjų uždavinys Taip pat greitai tai bus ir Europos prokuratūros kompetencija. Aš atidžiai mm, žymėjausi, ką jūs sakėte, taip pat e, atkreipiau dėmesį ir tai, ką sakė komisijos narys. Ačiū. Dėkoju valstybės sekretoriai. E, diskusija baigta. Balsavimas šiuo klausimu vyks e, vasario mėnesio plenarnėme posėdėje. Toliau mūsų darbo atvarkėje komisijos pareiškimas apie 15-ąją biologinės įvairovės konvencijos šalių konferenciją. Noriu priminti kolegoms, kad galite paprašyti žodžio pakeldami ranką arba naudodami elektroninę sistemą, kai norite pasisakyti spontaniškų pasisakymų dalyje arba norite pateikti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Dabar žodis komisijos narius Inkevičius. Pirmininkė, gerbiami nariai, lapkričio mėnesį parlamentas. Uh, paskelbė, kad klimatas e, išgyvena katastrofinę situaciją. Gaisrai Australijoje, neseni miškai Amazonijoje, Sibirė, sausra, vasara, taip pat apdulgintojų mažėjimas, nikimas rodo, kad turime veikti. Europos komisija labai rimtai žiūri į šias problemas. Vienas iš pirmųjų sprendimų e, pradėti gyventi žalį kursą, e, naują darbo tvarkę tvariai politikai užtikrinti, nes turime kauti su vienu iš didžiausių iššūkių mūsų laikų klimato klimato kaita. Mes turime užsitikrinti klimato neutralumą. Taip pat e, apie tai galvodami rengėmės e, Kunmingo 15 biologinės įvairovės konferencijai, kurioje bus kalbama apie įvairovės sistemą. E, džiaugiamės, kad parlamentas mūsų intensyves remia. ES turi būti lyderė. Mes turime rengti ES įsipareigojimus. ES bioįvairovės E, strategija e, iki 30 metų, kuri bus šių metų kovo mėnesį patvirtinta, atspindės mūsų įpareigojimus, mūsų tikslus, įskaitant globalius tikslus. Mes šią, rengėme šią strategiją, šiuo metu dirbame labai sparčiai komisijoje ir jūs rytoj patvirtinsite atitinkamą rezoliuciją, kuri prisidės labai svariai ir įkvėps mus e, dirbant toliau, primant sprendimus. Mes negalėjome pasiekti mūsų praeito dešimtmečio tikslų du kart, mums nepavyko, bet dabar to nebegali būti. Mokslininkai rodo, kad mums reikia holistinio požiūrio, sprendžiant klimato aplinkos e, problemas, ypatingai situaciją. Ir apie tai e, bus kalbama e, ir 15 konferencijoje, taip pat kalbama apie tai, žaliajame kurse. Ir mes taip pat visiškai pritarėme parlamento reikalavimui dėl griežtesnio gyventinimo mechanizmo ir griežtesnių atskaitomybės priemonių. Mums reikia e, sistemiško reguliaus ciklo, kad būtų galima stebėti, kaip įkvėti veiksmai, kaip siekiama pažangos ir mažinamas spaudimas bioįvairoviai. Bio tai turi būti vienas iš daugelio aiškių tikslų ilgalaikų panašių į siekia apriboti klimato atšilimą iki pusantro laipsnio Celsijos. E, mes e, turime e, siekti pasaulinės sistemos, pasaulinio sutarimo iki dešimt pirmųjų metų ir taip pat rengtis 16 konferencijai 22 metais vyksiančiai. Stebėsenos rodiklių sistema turėtų numatyti e, rodiklius, kurie būtų bendri visiems ir kurie leistų lengviau įvertinti globalių e, tikslų siekimams. Reikia globaus mechanizmo, kuris sustiprintų daugelį aplinkosaugos sustarimų. Noriu pasakyti, kad mes, pavyzdžiui, e, dirbame tautinės vandeninų valdysenos srityje, taip pat siekėme naujos apnės sutarties dėl jungtinių tautų tautų jūrų teisės konvencijos, kad būtų galima apsaugoti jūrų e, gyvūniją biosistemas. Taip pat e, mes sieksime e, padvigubinti lėšas skirtas vystančiam šalims, kad jos galėtų stiprinti biovairovę. Taip pat turime siekti sutelkti ir išteklius šalių viduje. Dabar norėčiau keletą svarbių aspektų paminėti. Pirmiausia, pasaulis kur kas daugiau skiria žalingoms biovairoviai subsidijoms. Mums reikia biovairovės veiksmų, reikia daugiau pažangos siekiant atsisakyti atsisakyti laipsniškai tų subsidijų ir siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų mūsų tikslus išsaugoti bioįvairovę. Antras dalykas - ekosistemų atkūrimas. Tai kur kas brangiau negu jų apsaugojimas. Kuo greičiau užtikrinsime apsaugą pažeidžiamų teritorijų, e, kuo e, greičiau stabdysime bioįvairovės praradimą, tuo pigiau mums tai kainuos galiausiai mes turime e, masiškai padinti investicijas į stiprinančius biovairovę veiksmus. E, reikia taip pat kalbėti apie e, maisto saugumą, saugą, sveikatą, apie ekosistemų apsaugą. Ir ES yra pasirengusi e, prisimti rimtus įsipareigojimus E, sieksime atkurti pažįstas ekosistemas e, kaimo miestų kraštovaizdį, taip pat turime žemės ūkio, e, vandenynų, miškų išteklius taupiai naudoti. Turime galvoti apie įvairius sektorius ir teritorijas, pavyzdžiui, tokiausias teritorijas ir regionus. Mes turime siekti vykdyti savo įsipareigojimus ir turime sukurti deramą įgalinčią aplinką, turime sekti, kad visiškai būtų įgyventi ES dabartiniai teisės aktai šios sėties ir priimami nauji. Reikia įtraukti biovarovės klausimus į, į kitas politikos sritis ir skirti pakankamą finansavimą. Nauja daugiametė programa labai svarbi bus šioje srityje. Mes turime užtikrinti, kad pakankamai išteklių būtų skiriama apsaugai, atkūrimui ir tvariam ekosistemų naudojimui, kad būtų skiriama e, lėšų per bendrą žemės ūkio politiką, sanglaudos regionius fondus, horizontą 2020 priimti kitas finansinės priemonės, skaitant LIFE programą. Mes turime užtikrinti, kad finansavimas taip pat būtų derimas su privačiu finansavimu. E, investijų programa. Mes turime esminių pokyčių ir turime niekieno nepamiršti. Turime paremti ūkininkus, e, miškų tvarkytojus, žvėjus e, perinamojų laikotarpių. Mums reikia siekti išvengti situacijų, kai bioroje bus kenkiama trečiosios šalyse. Ta turime daryti per sustarimus prekybos neprekiauti produktais netvariai pagamintais. Turime užtikrinti tvarę gamybą, sumažinę mūsų ekologinį pėtsaką ir turime bioverovę įtraukti į mūsų prekybos politiką. Mes turime e, daug e, aktyviau dirbti su tarptautiniais partneriais, susinteresuotais subjektais. Turime e, bedrauti su verslu finansės veikėjais, užtikrinti priemonės jiems, kad jie galėtų atlikti atitinkamą poveikio vertimą ir rasti priemonės, kurie prisidėtų prie bioverovės bioįvairovės stiprinimo. Mes turime e, užsitikrinti globalią bioįvairovės viziją ir turime veikti greitai, nes galimybės greitai mažėja. Mes turime e, galvoti apie gyvendinimo etapą ir ši komisija puikiai supranta, e, kokia atsakomybė jos laukia per ateinančius penkerius metus. Mes pasirengę dirbti daug ir siekti mūsų bendrų tikslų. Ačiū labai, grazie mille, karo komisija. Dėkojame komisarui. Dabar pradėsime diskusiją. Pirmiausia, pasisakys frakcijų atstovai. Pirmoji kolegė Evren, EPP frakcijos vardu. Prašau. Dėkuoju, Dėkuoju pirmininkė. Junktinės tautos pirmadienį pasiūlė 30 procentų planetos apsaugoti iki 30 metų, užtikrinti apsaugą. E, šis tikslas yra labai rimtas, reikia įvertinti padėtį ir taip pat sieti klimatą bioįvairovę, nes tai yra dvi to paties medalio pusės. Mes turime galvoti, kaip apsaugoti planetą. Aš visiškai pritariu tiems tikslams. E, e, ir manau, kad e, reikia mums galiausiai tikslių, labai aiškiai brėžių tikslų, kuriuos būtų galima įgyvendinti. Ir tai yra nauja, lyginant su ankstesniais laikotarpiais. Ir taip pat mes turime siekti, kad tikslai būtų teisiškai saistantis mes e, turėtume siekti, kad 15 konferencija biologinės vėrovės klausimais e, turėtų būti panaši kaip ir Paryžiaus klimato kaitos konferencija. Mes lauksime komisijos strategijos kovo mėnesį ir tikimės, kad ten taip pat bus numatyti privalomi tikslai ir mes visi galėsime gyventi šią politiką. Mes turėtume apsaugomas zonas plėsti, e, reikia paremti ūkininkus, žvėjus, e, miškų tvarkytojus per nevai laikotarpį, kad būtų užtikrintos tvaresnės sistemos, tvaresnė ateityje. Taip pat reikia nepamiršti vietos e, ligmens. Ir atėjo dabar laikas, kai iš tikrųjų reikia pradėti veikti. Dėkoju. Labai ačiū, gerbimo kolegė. Toliau kalbės kolegė Liojana dvi su pusė minutės. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Ačiū, gerbiamas komisijos nariai, už jūsų pasisakymą. Pirmiausiai, norėčiau padėkoti visiems. Dabar kalbam apie kovą su klimato kaita, apie biologinį įvairovę. Norėčiau padėkoti aktyvistams, kurių dėka atsirado tam tikras supratimas ir dabartiniai politiniai įsipareigojimai. Dėkoju mokslininkams ir aktyvistams ekologijos rytyje. Noriu pasakyti, kad e, jau kalbėsime apie biologinės rūšys 20 procentų per pastos dešimtmečius sumažėjo jų. Pavyzdžiui, vandenyje gyvenančių gyvūnų beveik 40 procentų jūros žinduolių uh, E, labai mažai ir kyla jiems grėsmė, taip pat 10 procentų vabzdžių gali išnykti. Matome, kiek rūšių galima išnykti. Kie, ką galvoja ES piliečiai? 96 procentai pagal aplausas mano, kad reikia ginti, saugoti aplinką, nes e, gamta aplinka priklauso visiems. Ir mes turime reaguoti į piliečių reikalavimus ir socialdemokratai. Mes e, prisidėdami prie šios rezoliucijos būtent remiame Trečių septyni dabar punktai labai greitai. Ekologinis perėjimas turi būti teisingas, sąžininkas. Negali būti, kad atsirastų neligybė. Dėl to taip pat reikia e, kalbėti apie lėšas. Mums reikia pakankamų lėšų. Reikia žaliojo fiskalinio modelio. Kas teršia labiau, turi mokyti daugiau. Dar vienas dalykas - teisės aktai. ES turi užtikrinti e, tiekimo grandinę, kuri nepakenks miškams, miškų, e, neprisidės prie miškų kirtimo. Taip pat noriu kreiptis į liaudės partiją. Tos prie, pritarti ko, kolegai, kuri kalbėjo, EPP e, turi būti privalomus priemonės. 30 procentų saugomų teritorijų 50 procentų iki 50 metų, manome, tokių zonų turi būti ir galiausiai reikia sumažinti pesticidų naudojimų procentą. E, reikia numatyti procentą, kad būtų mažinamas pesticidų naudojimas. Kitaip tariant, mes neturime kitos planetos. Toje planetoje, mūsų planetoje gyvena žmonės, e, rūšys, gyvūnijos. Ir mes dėl to turime padėti planetai ir siekti užtikrinti biorovės apsaugą. Ir tikiuosi, kad E, ši e, rezoliucija, kurią patvirtinsime rytoj, bus tvirtas mūsų balsas, su kuriuo keliausime į Kiniją. Dėkoju. Ačiū kolega. Dabar Renew Europe vardu kalbės Rodrygės Ramos. Dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai. Europos Sąjunga susiduria su iššūkiais aplinkos apsaugos srityje, e, kurie yra beprecedentiai. Matome, kad bioerovė nyksta ir tai yra vienas iš didžiulių iššūkių. Kaip jau buvo pasakyta, mes matome situaciją, kuri yra ypatinga. 73 e, žemės ekosistemų ir 40 e, jūrų ekosistemų nyksta, gali išnykti joms kilęs pavojus. Ir dabar prasideda laikotarpis, kai galime pamatyti masinį rūšių nykimą ir rūšių, kurios kasdien išnyksta skaičius yra kur kas didesnis negu kada nors per žmonijos istoriją. Dėl to mūsų laukia didžiuliai iššūkiai, turime veikti ir parlamentas būtent su šia rezoliucija, ką daro, prašo uh, E, komisijos susimoti dar daugiau, prašo e, biorovės apsaugos strategijos ir e, svarbiausias dalykas būtų mūsų pozicija 15 konferencijai, kuri vyks Kinijoje. 30 procentų iki 30 metų apsaugomų teritorijų, o E, tai visoje planetoje iki 50 metų e, turi būti tiek saugomų zonų, taip pat reikia atkurti e, tas ekosistemas, kurios gali išnykti, kurios yra pažeistos. Ir reikia lėšų, nes daugiau negalime pasiekti su mažiau lėšų. 10 procentų turi būti konkrečiai daugiametė programoje skirta bioverovės apsaugai. Ir taip pat mes turime dirbti kartu su visais veikėjais, kurie gali primti lemiamus sprendimus susijusius su biologinės įvairovės apsauga. Žemdirbiai yra mūsų sąjungininkai. Mes turime e, panašėltis kaip ir Paryžiaus e, su konferencijos atveju ir taip pat e, turime prisiminti, kad žaliojo kurso negyvensime, jeigu nesižvelgsime į tuos dalykus. Labai ačiū. Dėkojam toliau už Iš žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponas ministro. Pirmininkė. Problemos su bioįvairovė yra skurta žmogaus. Mes ardome planetą dėl to, kad per daug išteklių suvartojame, dėl to, kad šildome planetą, dėl to, kad gyvename tokį gyvenimą, kuris daro didžiulę įtaką visai planetai, biologiniai įvairoviai, florai ir faunai. Mokslininkai pasakė, kad iki 30 metų milijonas rūšių išnyks iš planetos, jeigu mes nieko nedarysim. Akivaizdu, kad susitikimas Kanmene turi at būti panašus į Paryžiaus susitikimą. Reikia nustatyti privalomus tikslus, nes lygi šiol ne vienas toks globalus tikslas dar nebuvo įgyvendintas. Mums reikia teis, tokio proceso, kuris būtų įpareigojamas vis, visoms narėms kurį būtų galima išmatuoti ir kad valstybės narės iš tikrųjų pakeistų savo ekonomikas. Todėl mūsų e, tikslas yra 30 procentų tikslas apsaugotoms teritorijoms jūrose ir kitur. Tai reikia pritaikyti šį tikslą bent jau Europos Sąjungoje. Ir tai turėtų būti vienas iš pirmųjų Europos Sąjungos e, komisijos tikslų. Tikiuosi, kad komisija bus aktyvi Kunmeno sustikime ir pasieks to, kad tikslai būtų pareigojami. Dar mums reikės ir atstatyti tai, kas yra sugriauta. Tai taip pat yra viena iš bioįvairovės e, išsaugojimo uždavin, vienas iš uždavinių. Ir galiausiai mes turime pradėti mąstyti kitaip, turime pritaikyti technologijas. Yra kompanijų, yra organizacijų, kurios e, kūrė tokias technologijas, kurios gali išnaikinti ištisas gyvūnų populiacijas, sakysime, uodų populiacijas, e, įdėkdamos tam tikrą genetinį kodą. Mes turime uždrausti tokias praktikas, nes nežinome, kokios gali būti tokio masinio pakeitimo, masinio išnaikinimo pasiekmės.